Ponas Kipriano, ankstesnis sveikatos reikalų ministras, patikino, kad jam pirmininkaunant jis sieks, kad e, būtų ne tik tinkamai gyvendinami egzistuojantis teisės aktai, bet jis taip pat norėjo peržiūrėti ir kitus teisės aktus. Taigi dabar artėja mūsų parlamento ir komisa, komisijos kolegijos kadencijos pabaiga. Todėl aš norėčiau sugrįžti prie šio pono Kipriano siūlymo, pažado ir norėtųsi matyti veiksmų šioje srityje, tam, kad mūsų veikla būtų kiti, tikinama. Aš nekartą jau kėliau šį klausimą ir anksčiau, bet jeigu mes norime civilizuotos visuomenės, o dažnai visuomenės civilizuotumas vertinamas ne tik tais pagal tai, kaip jį elgesi su žmonėmis, bet kaip elgesi ir su gyvūnais. Todėl tai tikrai pakankamas argumentas. Taigi, aš užduodamas e, žodinį klausimą e, norėčiau atkreipti dėmesį, kad nuo 2007 metų reglamentas reglamentuojantis gyvūnų gabenimą įgyvendintas ir e, komisija gauna iš valstybių narių ataskaitas apie šio reglamento taikymą. Taigi, norėčiau paklausti komisijos, ar gavote ataskaitas, ar jau atlikote preliminarią ataskaitų analizę, ar galite nustatyti, kokiose valstybėse narėse yra problemų ir kokios pasiekta pažangos įgyvendinant taikant šį reglamentą. Taip pat gal turite kokiu nors siūlymu dėl geresnio šio reglamento taikymo valstybėse narėse. Būtent šie klausimai man yra svarbiausi, galvojant apie gyvūnų gabenimo reglamento peržiūrą. Todėl paprašysiu dabar komisijos atsakyti šios klausimus. Prašau. Grazie. A nome della Commissione adesso ha la parola il signor commissario Spidla, prego. Dėkuoju. Dabar žodį sutikimės komisijos nariui, ponui Špidla. Vážení dámy, vážení pánové. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Aš visiškai pritariu ponui Periš ir manau, kad e, Tinkamas elgesys su gyvūnais, ypač žemės ūkio paskirties gyvūnais, yra moralės klausimas. Komisija puikiai supranta, kad komercinis gyvūnų naudojimas gali būti uh, jiems labai skausmingas. Ypač uh, kai kalbame apie taip vadinamusius menkos verties e, gyvulius, tai yra tuos, kurie yra, yra uh, skirti uh, skerdinai. Todėl turime tinkamai įgyvendinti turimus teisės aktus. Mes gavome nemažai pranešimų apie tai, kad kartais su gyvūnais elgiamasi neteisingai ir komisija ėmėsi atitinkamų priemonių. Mūsų tikslas yra kuo geriau įgyvendinti ES teisės aktus, gerinant gyvūnų sveikatos būklę ir gyvenimo sąlygas. Jungtinės mokslinio tyrimų centras atliko tyrimą. Jo išvadas yra nurodyta, kad geresnė priežiūra palidovinėmis priemonėmis atliekama stebėsina bei geografinės vietos nustatymo sistemų naudojimas gali pagerinti taisyklių įgyvendinimą. Be to visos šios naujos technologijos padės e, nacionalinėms bei, kito, e, nacionalinėms bei kitoms institucijoms sumažinti biurokratiją. Mes ketiname iki, šio, iki šios kadencijos pabaigos e, pradėti taikyti naujas priemonės, kurios e, yra nustatytos ir apibrieštos atsižvelgiant į e, paskutinius mokslinius tyrimus ir vertinimus. Komisija e, nagrinėja valstybių narių pateikiamas ataskaitas ir taip nustato, ar valstybės narys įgyvendina minėtą reglamentą. Šios ataskaitos nurodo, kokie buvo nacionalinių priežiūros institucijų atliktų tyrimų rezultatai. Šios ataskaitos yra skelbiamos e, komisijos e, tinklalapyje. Atlikdami šią analizę mes taip pat lyginame valstybių narių patiktą informaciją su universitinių organizacijų pranešimais. Mes jau gavome 2007 metų ataskaitas Kipras, Lietuva, Malta, Bulgarija ir Luksemburgas dar nepateikė šių ataskaitų. Komisija atkreipė į tai dėmesį ir toliau ketina įdėmiai stebėti padėtį. Reglamentas numeris 1.2005 reikalauja, įgyvendinti tam tikras taisyklės valstybėse narėse. Tinkamas šio reglamento įgyvendinimas e, yra visiškai būtinas. Todėl komisija išsamei išnagrinėjęs valstybių narių pateiktas ataskaitas ir pagalvos, kaip galima būtų geriau pataisyti ir pakoreguoti šį reglamentą ateityje. Na, o dabar kviečiu frakcijų vardų pasisakyti. E, pirmiausia, ponas Stevensoną, kuris kalbės EPP frakcijos vardu, prašau, ponė. Ponė pirmininkė, komisarė Špidla. Pirmiausia, pažvelkime į tai, kas buvo anksčiau. Gyvūnų vežimo laikas buvo dėl jo susitarta 2004 m. gruodžio mėnesį, o 2007 metais, sausio 1 dieną, tai įsigaliojo visose valstybėse narėse, numatant konkrečias išlygas, ypatingai kai gyvūnai vežami ilgesnius atstumus, tuomet met aišku, pasirūpinant, kad transporto priemonės būtų atnaujinamos, kad būtų matuojama temperatūra, kad būtų tinkamas vėdinimas e, transporto priemonėje. Taip pat specialios išlygos buvo leistos e, kaimo vietovėse. Ir Airijoje, mano rinkiminėje apygardoje, kur ilgesnius atstumus turi keliauti tos transporto priemonės, e, aišku, turi būti numatytas tinkamas girdimas gyvūnų ir panašios sąlygos. Be to, pervežimo draudimas buvo įdėktas tam tikrų gyvūnų e, atžvilgių, jauniklių gyvūnų atžvilgių. Ir turiu pasakyti, kad tos transporto taisyklės buvo labai griežtai įgyvendintos, ypatingai tokiose valstybėse kaip Škotija, kur mes išlaikome geriausios praktikos griežčiausius reikalavimus, lyginant su kitomis ES valstybėmis. Kaip teigia Neil Parrish, tos teis, tų taisyklių nėra vienodai laikomasi kitose ES dalyse, ypatingai pietinėse viduržėmio jūros regiono valstybėse ir kai kuriuose naujose rytų Europos šalyse. Ir vėlgi, kaip akcentavo Nilas Perišas, kai yra pervežami arkliai skerdimui, nevyriausybinės organizacijos dirbančios gyvūnų gerbuvės rytyje pateikia pavyzdžių, kai yra tikrai išnaudojami tie gyvūnai ir ypatingai arkliai, kurie yra gabenami ilgus atstumus, jie ne, ne, ne, nėra girdomi, nėra tinkamo e, vedinimo, e, sunkvežimiai yra perkrauti ir kelionės metu e, gyvūnai išsenka, dehidruoja ir patiria e, karščio smūgius, kai kurie miršta, ne, neištveria tokių kelionių. Taigi tokia praktika turi būti stabdoma, turi būti laikomasi griežtai reglamento taisyklių visose valstybėse narėse. Taigi aš pritariu Nilo Perišo žodinio klausimo sąlygoms, būtent reikia patikrinti, kiek yra laikomas iš šių priemonių valstybėse narėse. Ir aš tikiuosi, kad Europos komisija dabar jau galės mums pateikti šiokios tokios informacijos ir mus nuraminti, kad imamasi veiksmų siekiant griežtai įgyvendinti 8 valandų kelionės trukmės reikalavimą gabenant gyvūnus ir taip pat stabdyti pažeidimo atvejus ES, kurių vis dar pasitaiko. Dėkoju. Grazie per il gruppo social... Ačiū. Na, o dabar socialistų frakcijos e, vardu kviečiu po, ponę Mikelės Ramos. Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamentarai, kai kuriuose valstybėse, kaip minėjo ponas Stevensonas, dėl geografinių priežasčių ar dėl ploto dydžio, ar dėl to, kad priekyba yra aktyvesnė, tose valstybėse gyvūnų gabenimas yra labai svarbus dalykas reikšmingas verslas. Na, aš norėčiau šiandieną paliesti dvi konkrečias sritis. Visų pirma, aš manau, kad yra akivaizdu, jo komisijai yra sudėtinga įvertinti padėtį visoje Europos Sąjungoje. Ir nors pagal galiojantį reglamentą valstybės narės, kaip jau buvo teikta, privalo pateikti ataskaitas kasmet, remiantis tyrimais, kurie buvo atlikti ankstesniais metais, vis dėlto reglamente nėra numatyta, kiek turi būti atlik, atlikta tokių tyrimų. Taip pat nėra vientisumo su statistiniais duomenimis. Tai reiškia, kad valstybių narių pateikiami duomenys nėra lyginami. Na ir aš manau, kad, komisarė, kad visų labui ta situacija turėtų būti pakeista, kuo galima greičiau. Na ir man rūpi dar vienas dalykas. Jūs, komisarė, savo kalboje tik tai užsiminėte apie tai, kad gyvūnai yra vežami į skerdyklas kaip na, mažos vertės, tai yra mažos vertės gyvūnai. Aš nesutikčiau su tokia e, formuluoti ir aš manau, kad ir kiti man pritartų. Aš manau, kad norint pasirūpinti, kad tų gyvūnų mėsa būtų vertinga ekonominė prasme, yra labai svarbu, kad jų vežimo sąlygos būtų tinkamos tol, kol jie pasieks paskirties tašką. Ar tai būtų skerdykla, ar, ar kažkas kitas. Ir taip pat reikia atsižvelgti į važiuojamą atstumą. Tokie gyvūnai turi būti pervažami palankiomis sąlygomis. Aš norėčiau, kad jūs į tai atsižvelgtumėte, keisdami reglamentą. Būtent tuos pakeitimus dabar svarsto komisija. Na, mes žinome, kad reglamento reformoje bus numatyti pakeitimai dėl maksimalaus vežimo laiko, kaip jau buvo minėta. Uh, taip pat maksimalios ir minimalios temperatūros transporto priemonėje ir naujų technologijų įgyvendinimo. Ir aš norėčiau komisijos ir komisaro štai ko paprašyti. Prieš e, pateikiant tuos pakeitimus, pateikite mums racionalius, tvirtus e, mokslinius duomenis. Kol tų duomenų mes, mokslinių duomenų neturėsime, ir tam tikrose srityse tų duomenų kol kas nėra, mums bus sunku tuos pakeitimus įdėkti, jiems pritarti, e, pavyzdžiui, kalbant apie gyvūnų skerdimo sąlygas. Būtent šio klausimo aš rengiu pranešimą. Aš manau, kad šiuose labai svarbiose srityse mes turime visas kortas padėti ant stalo. Dėkoju. Madame Jensen. Per... Pana Jensen Alde grupės vardu. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, esu kiek nusivylusi, kad praėjus tiek metų vis dar e, nesužinome iš komisijos, kaip galėtume sugriežtinti reikalavimus taikomas gyvūnų gabenimui. Na, aišku, Ponas Kaprijanas, ponas Vasilis gerai bendradarbiauna su parlamentu, tačiau norėčiau išgirsti, kada gausime atitinkamo dokumento projektą. Na, svarbu, kad būtų tinkamai taikomas reglamentas, kad, pavyzdžiui, gabenimo laikas būtų apribotas 8 valandomis, taip pat, kad būtų nustatyti atstumai, bet to dar nepakanka nes kai kuriems gyvūnams e, viena valanda yra jau per daug, o kiti gyvūnai, kurie yra sveiki, gali būti gabenami ir ilgesnį laiką nei 8 valandas. Taigi, kai gyvūnai yra gabenami e, e, tolim, į tolimais keliais, galbūt reikėtų nustatyti atitinkamus mas. E, vietas, kur galėtų sustoti automobiliai ir leistų gyvūnams pailsėti. Aš manau, kad veterinarai ir gyvūnų apsaugos aktyvistai galėtų susėsti prie vieno stalo ir susitarti, kas būtų geros praktikos pavyzdys. Tai sudėtinga, suprantu, bet tai tikrai verta padaryti, nes. Uh, E, manau, kad e, įstatymuose turėtų atsispindėti geros praktikos pavyzdžiai. Ponas Vaitekovskis, UN fraktikos vardu, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponas Perišas e, labai uh, pagristai priminė tą mintį, jog E, taip kaip mes elgiamės su gyvūnais, daug ką pasako ir apie mus, ir visuomenę. Na ir yra daug berikalingo gyvūnų kentimo pavyzdžių transporto metu. Ir mano manimu, būtų geriausia apriboti gyvūnų gavenimo laiką 8 valandomis, o visą gavenimo gabenimo laiką ir laiką skerdykloje reikėtų apriboti 12 valandų. Būtent tai turėtume padaryti, rengdami e, reglamentą skirtą skerdimui skirtų gyvūnų apsaugai. Na, gyvūnų apsaugos aspektai yra vienas dalykas, finansiniai dalykai yra kitas, dar svarbesnis dalykas, nes ilgalaikis transportas, tolimas transportas yra brangus ir uh, vartotojams tenka daugiau mokėti už mėsą. Aš manau, kad tai yra argumentas, į kurį reikėtų atsižvelgti, nustatant rūpestį gyvūnų gabenimo laiką. Verde, Schlitter, Dėkuoju, toliau žalių frakcijos vardu, pana Šliuteris, trims minutėms. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tikrai, civilizacijos išsivystimo lygį galima įvertinti pagal tai, kaip visuomenė elgėsi su silpniausiais. Ir pavyzdžiui, kaip mes elgėmės su gyvūnai šio požiūriu, dar tebesame barbarai. Kai prieš 15 metų įstojome Europos Sąjungą, tai tuo metu pas mus namuose buvo daug diskutuojama apie gyvūnų apsaugą ir kaip ją galima būtų pagerinti. Po to buvo patvirtintas 2005 m. reglamentas, tačiau gyvūnų gyvenimo gabenimo sąlygos nepagerėjo. Dabar e, buvo nurodyta, kad bus rengiami asmenys, bus tinkamai gabenami gyvūnai ir taip toliau, bet reikia pripažinti, kad penkios šalis dar nepateikė ataskaitų ir siūlyčiau komisijai iš karto skirti nuobodas. O kaip yra su likusiamis valstybėmis, kokias kontrolės jie atliko, ar yra laikomasi reikalavimo ponas Kiprienas savo laiku mums davė pažadą. Jis nurodė, kad iki kadencijos pabaigos prie šio klausimo sugrįžime, jei prireiks ir iš tikrųjų reikia tai padaryti. Galbūt mažose valstybėse nereikia nustatyti to 24 valandų laikotarpio gyvūnų gabenimui, bet reikalingos naujos nuostatos. Uh, dėl to, kaip gyvūnai bus skerdžiami ir panašiai. Na, kas iš jūsų būtų patenkinti, jeigu jūs 24 valandas uždarytų uh, su avimis ar, ar, ar kitais gyvūnais, bet būtent taip gyvūnai jaučiasi transporto metu, tokiamis sąlygomis jie gabenami. Ir todėl dabar norėčiau paraginti Žemės ūkio ministrą keliauti iš Stokholmo į Briuselį tokiomis pats sąlygomis, kaip kad yra gabenami gyvūnai. Pažiūrėsiu, ką jūs tuomet pasakysite. O be to, gabenant gyvūnus tolimais keliais atsiranda papildomi kaštai vartotojai. Ir suprastė mėsos kokybė, nes gyvūnas gabenamas prastesnėmis sąlygomis, jo mėsa bus prastesnė. Taigi dėl to neįgiamai takojama visa maisto grandinė. Taigi nėra prasmės auginti aukštos kokybės gyvūnus ir po to suprastinti jo mėsos kokybę paskutinėje auginimo grandyje. Taigi norėtųsi, kad komisija kada nors galėtų pasakyti, kad pagaliau pagerėjo gyvūnų laikymo sąlygos. Toliau dviems minutėms, ponas Holm. Djur er kännande individer. Na, mūsų diskusijoje turėtume nepamiršti, kad gyvūnai yra gyvos esybės, jas gali jūsti skausmą, stresą, žiaurumą, lygiai taip pat kaip ir mes žmonės, to neturėtume pamiršti leisdami įstatymų aktus. Likščiol beje, to dar nepadarėme ir ES e, gyvūnai gabenami vis platesniais mastais, tai yra vidaus rinkos pasieka, e, vis didėja specializacija ir gyvūnai auginami vienur, skerdžiami kitur, o mėsą perganame dar trečią vietą ir valstybės narės nenori uždrausti gyvūnų gabenimo, pavyzdžiui, remdamasis gyvūnų apsaugos argumentais. Tai neprimtina. Buvo atliktas tyrimas Švedijoje ir buvo nustatyta, e, kiek gyvūnų buvo gabenami tarp valstybinių lygių. 15 valstybių narių e, e, buvo 22 tūkstančiai keturkojų, tai yra arklių, karvių ir panašiai. Ir dar 500 milijardų paukščių. Būtent tokie skaičiai buvo 15 valstybių narių. Galite įsivaizduoti, kad 27 valstybių sąjungoje šie skaičiai dar didesni. Taigi norėčiau paklausti, kada bus užtikrinta tinkama gyvūnų apsauga. Ponas Kiprianas pažadėjo, kad ar šios kadencijos pabaigoje bus pateiktas atitinkamas tekstas. Ar komisija gali patikinti kad iš tikrųjų bus nustatyta 8 valandų ilgiausia gabenimo trukmė, kaip to reikalauna parlamentas. Pone Špidla, jūs nurodėte, kad penkios valstybės narės dar nepateikė savo ataskaitų, tai aišku šokiruoja, bet norėčiau paklausti komisijos, ką jūs darote su tomis iš valstybių narių gautomis ataskaitomis, ar jūs atliekate analizę. Mes, pavyzdžiui, parlamente norėtume uh, atitinkamos ataskaitos iš komisijos, ką jūs pato darėte su tais pranešimais ar ataskaitomis, kokios priemonės buvo siūlytos ar taikytos ir panašiai. Ir dar norėčiau paklausti, ar bus tos 8 valandų direktyvai ir kas bus daromas ataskaitomis. Toliau nepriklausomybės demokratijos vardu ponas Blum. Well, Pone pirmininkė, kaip visada labai įdomu stebėti, kas čia vyksta. Jokio sveiko proto. Viena iš problemų, su kuria šiandien susidurime mes, ypač jungtiniai karalystiai, yra nepaprastai kvailų e, taisyklių tornadas, kurį kenčiame jau keletą metų. šio, e, šis reglamentas nustato kol kas ilgesnius gyvūnų gabenimo e, e, terminus. Mano brolis beje turi savo skerdyklą. Ir šioje skerdykloje turėjo būti veterinarijos gydytojas, veterinarijos priežiūr, gydytojo priežiūros pareigūnas, po to veterinarijos gydytojo priežiūros pareigūno priežiūros pareigūnas ir dar du inspektoriai. Ir dėl to, kad buvo uždaryta labai daug skerdyklų, Anglijoje gyvūnai buvo priversti uh, keliauti uh, uh, iš pietų į Mančesterį. Mano kolega Nigel Farage sako, kad uh, Kai kuriuose ES šalyse žmonės valgo arklius. Man, kaip anglų, tai yra tiesiog neįsivaizduojama. Anglas, ko, ko gero, greičiau suvalgytų savo vaikus negu savo arklius. Taigi aš manau, kad visa tai dar kartą įrodo, kokie, koks didžiulis yra kultūrinis atotrukis tarp valstybių narių. Per un minuto e trenta. Ponas Alisteris. Pone pirmininkė, na, nu, iš tikrųjų kalbėti po tokio stringo pasisakymo nėra lengva. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad e, man nekelia jokių keblumų ir problemų tai, kad galioja labai griežtos gyvūnų gerovę reglamentuojančios taisyklės. Tačiau man kelia e, susirūpinimą tai, kad panašu, kad mes kaip tos pelės e, nulatos bėgančios rate. Mes darome viską, kad tai, e, ką daro mūsų žemės e, ūkio sektorius, taptų negyvybinga. Komisija e, vykdė konsultacijas apie tai, kie, kokiais atstumais ir kiek laiko gabenami yra gyvūnai. Tačiau komisija neatsižvelgia į uh, šių konsultacijų išvadas, kai parengė 2005 metais savo reglamentą. Kai šis reglamentas įsigaliojo 2007 metais, vėl buvo bandyta uh, apriboti aš, uh, uh, gabenimo laiką iki 8 valandų. Mes gabename gyvūnus Ir dėl savo gyven, gyvenamosios vietos gyvūnai turi būti gabenami laivais. Ir todėl ši taisyklė mums yra visiškai neprimtina. Ir todėl aš norėčiau, parlament, kad parlamento nariai atsižvelgtų į tai, kad visiškai ne, negalvojame apie tai, kiek laiko gabenami yra gyvūnai, kuriuos mes labai la, la, sėkmingai importuojame. Kodėl mes reglamentuojame gyvūnų gabenimą ES ir ne visiškai pamirštame, kad importuojame labai daug e, mėsos iš kitų šalių. Taigi aš manau, kad. Uh, kad šios taisyklės yra vis dėlto geros ir turėtų pasiteisinti, kad ir kokie būtų mūsų būkštavimai. Bluma. Prieš tęsdami diskusijas, prieš tęsdami diskusiją, aš norėčiau išsakyti vieną pastabą. Pasakyti ponui Blum šį beitą dėl arklienos valgymo. Arkliena yra valgoma kai kuriuose valstybėse narėse, tačiau niekas nėra verčiamas valgyti arklienos. Aš manau, tai yra svarbiausias dalykas. Na, o dabar tęsime diskusijas ir kviečiu poną Jėglę. Pone Jėglė, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbimi kolegos. Mes ir vėl kalbame apie temą, dėl kurios atveju griež, greitai pastebi, kad iš vienos pusės yra rimtų realių, iš kitos pusės yra stiprios emocijos. Aš Norėčiau padėkoti ponui Periš už šį klausimą, kuris yra svarbus, bet ne tam, kad pasidalintume emocijomis, o, tam, o priešingai, kad paklaustume komisijos, kas konkrečiai vyksta ir kaip galima um, konstatuoti, kas padaryta, ar turite kažkokių įrodymų, jūs paminėjote keletą skaičių, tačiau susitikinusi, kad valstybėse narėse yra įvairių skirtumų. Išskirsta vieną skirtumą, kad vienos valstybės teikia ataskaitas, kitos ne. Taigi kokie tie skirtumai, kaip yra kontroliuojamas tolimas transportas ir kaip kokiuose valstybės narės, narėse tai daroma. Kita svarbi problema, dėl kurios vertėtų skubiai diskutuoti, tai yra e, štai kokios problemos. Tai yra, kai mes suplakame vieną krūvą e, dalykus, kuriuos reikėtų kaip ir atskirti. Pavyzdžiui, jeigu ūkininkas nori gabenti gyvūnus, kokio papildomo mokymo jis e, turi įgauti, kur, kaip jis tai gali padaryti ir kokiu reikia tam įrodymų, kad jis gavo atlinkamą apmokymą. Kitas dalykas yra vežėjas ir jo įdarbintas vairuotojas, kuris galbūt gyvenime apskritai nebuvo susidūręs su gyvūnais. Aš manau, kad šių dalykų negalima suplakti į vieną krūvą, ką mes beje padarėme. Kitas dalykas, dėl kurių kyla didelių problemų, yra štai koks. Tarkim, jeigu ūkininkas gabena savo nuosavo veršelį, jis gali vežti iki 50 km. Bet vėlgi turėtume uh, pagalvoti, kaip užtikrintume, kad mažos skirtyklos galėtų sėkmingai, konkurencingai veikti, kad išvengtume ilgų transporto kelių. Tarkim, jeigu jis ūkininkas veža savo veršelį 50 km, tai čia viskas tvarkoja, bet jeigu jis paims dar ir kaimyno veršelį, tai jau čia problema. Apie tai turime pagalvoti, ar tikrai 50 km yra tinkamas atstumas ir pasižiūrėti, kaip galima būtų skatinti skerdiklas kaiminystėje. Tarkim, vėlgi, ūkininkas gali gabenti e, arklį skerdyklai, čia vėlgi viskas gerai, bet jeigu jis gabens arklį į, ring, į turgų, tai čia jau galios reglamentas ir čia iškyla problema. Aš manau, kad apie šios dalykus verta diskutuoti. Ačiū. Senior Kapulas. Ponas Kapulio Santos. Dvi minutės. Ačiū. Gyvūnų gabenimo sąlygų, sąlygos yra tas klausimas, kuris, kaip sakė Nilas Perišas ir kiti kolegos, turi būti analizuojamas atsižvelgiant į civilizacijos vertybės. Turi būti apribojamas, apribojamos tų gyvūnų gabe, e, nepalankios gyvenimo sąlygos, nes tai yra mūsų vertybių dalis. Mes norime užtikrinti, kuo galima geresnės gerbuvio sąlygas e, gyvūnams ir jų kelionės metu. Tačiau kaina, kurią turime sumokėti tam, kad galėtumėme taikyti brangias reglamento sąlygas, na, yra ypatingai sudėtingai įveikiama tam tikrose Europos regionuose ir ypatingai kalbant apie tam tikras gyvūnų rūšis, Portugalija susiduria su didžiulė konkurencija mm, na, dėl skerdyklų ir perdirbimo įmonių srityje. Kitos valstybės turi privalumų, nes joms lengviau yra parduoti mėsos produktus, tai sukuria daugiau darbo vietų ir atneša ekonominę naudą. Taigi visiškai suprantama, kad komisija turi kuo galima greičiau pateikti išsame analizę. Ne tik apie tai, kaip e, reglamento taisyklės yra taikomos, bet ir analizę apie tai, koks yra tų taisyklių taikymo ekonominis ir finansinis poveikis, ypatingai tuose regionuose, tuose valstybėse narėse, kur mažiau yra auginamos vienos ar kitos gyvūnų rūšys. Aš manau, kad komisijos atsakymas turi būti kuo galima platesnis ir išsamesnis. Dėkoju. Ačiū. Pusantros minutės skiriama ponai Dučiak Murko. Ačiū pirmininkė. Gyvi gyvūnai dažnai yra gamenami per Slovenijos teritoriją iš rytų Europos į Italiją. Veterinarijos tarnybų patirtis rodo, kad ES įstatymų taikymas yra gan e, sėkmingas, tačiau kartais tam tikros taisyklės yra sunkiai įgyvendinamos. Didžiausia problema kelia patikrinimo punktai, nes panaikinus vidinės sienas yra labai sunku patikrinti, ar sunkvežimių vairuotojai sustojo tam tikrose numatytose vietose ar ne. Norėčiau tai paminėti dėl to, kad mūsų Slovenijos valstybės teritorija uh, yra tokia, kad mes neturime savų tikrinimo punktų. Taigi esame sudarę sutartį su, su kitomis šalimis, Vengrija ir kitomis. Taigi reikalingas europinis sprendimas šiai problemai išspręsti. Ir atsižvelgiant į tai, kokios sudėtingos yra ilgų atstumų kelionės gyvūnams Europos keliuose. Reglamentas, kuris buvo priimtas penktaisiais metais, turi būti pakeistas. Ir aš manau, kad yra puikia galimybė mums visiems na, įsitikinti, kad, aišku, transporto ir vežimo sąlygos yra labai svarbios dar prieš skerdžiant gyvūnus. Ir aišku, vežimas negali būti ilgesnis nei 8 valandos, taigi aš pritariu tam, kad būtų numatytas maksimalus kelionės laikas ir taip pat pritarčiau mobilių skerdyklų idėjai. Pona Zapaloski, vieną minutę. Pone pirmininkė, reglamentas dėl gyvūnų vežimo yra labai svarbus. Aš manau, kad norint gauti informaciją, na, informacijos gavimas irgi yra labai svarbu. Reikia pasakyti, kad ES piliečių valgoma mėsa, kuri yra importuojama, dėja jos atžvilgių nėra taikomis, taikomas šis reglamentas. Ir mano manimu, šis reglamentas yra iš tiesų puikus pavyzdys, kalbant apie gyvūnų gerovės sąlygas ir skerdimo palankės sąlygas. Tačiau žinome, kad e, daugelį valstybių narių taisyklių nėra laikomasi ir kyla problemų su darbuotojų teisėmis kai kuriuose valstybėse, jau nekalbant apie gyvūnų teisės. Taip pat žinome, kad ši problema dažniausiai iškyla stambiose įmonėse, o nesmulkiose įmonėse. Policijos, e, teisėtvarkos pareigūnai irgi turi atlikti savo darbą dėl taisyklių laikymosi. Ir žinome, kad yra daug pavyzdžių kai gyvūnų teisės yra pažydinėjimus. Not, un minuto. Pone Sinot, vieną minutę. Komisarė, labai svarbu yra gyvūnus gave, gabenti saugiai ir nesukeliant jiems e, jokios žalos. Aš kalbu apie tai dėl to, kad šilakinės gyvūnų gabenimo taisyklės ir e, sąlygos yra baisios. Mes turime pagalvoti apie tai, kiek laiko ir kokiais atstumais yra gabenami gyvūnai. Atrodytų uh, natūralu. Tačiau kartais gali atrodyti keista, kad Airijoje, kuri, uh, kuri labai gerai išsivystęs gyvulininkystės sektorius, susidurime su tam tikromis problemomis. Mes esame priversti gabenti gyvūnus jūrą. Ir buvo kalbama apie tai, kad uh, gyvūnų, gyvūnų gabenimo laiką reikia priboti iki 8 valandų, tačiau tai nėra įmanoma, nes gyvūnų pakrovimas į laivą ir gabenimas jūra ir pato iškrovimas užima kur kas daugiau nei 8 valandas. Ir aš manau, kad būtent Airijai reikia taikyti taisyklės, kurios nebūtų pagrystos vien laiku ir atstumu. Dėkuoju, ponas, ponia Šenardi. Ačiū pirmininkė. Gyvūnų vežimo e, reglamentas galioja nuo 2007 metų. Tačiau panašu, kad ne visos valstybės narės dar šį dokumentą e, e, tinkamai taiko ir ne visos teikia jo gyvenimo ataskaitas. Todėl neturime duomenų apie tai, kaip yra atliekami yra patikrinimai. Gyvūnų teisų gynėjai yra dėl to labai susirūpinę. Šios organizacijos e, ilgus dešimtmečius kovojo už tai, kad būtų nustatytos aiškios gyvūnų gabenimo taisyklės. Ir, e, ir tokio pobūdžio dokumentą pamatėme tik 2007 tai metais. Tačiau panašu, kad dabar e, labai nenoriai šį dokumentą įgyvendiname. Patikrinimai iš tikrųjų nėra aukštoji matematika. Mes žinome, kur auginami yra gyvūnai, kur jie yra gabenami, kur yra skeržiami. Taigi, iš kodėl mes susidurime su problemomis atlikdami patikrinimus. Aš manau, kad mes turime aiškiai pasakyti valstybių narių nacionaliniams institucijom, kad jos privalo taikyti šias taisyklės. būtina yra atsižvelgti į e, gyvūnų gabėjimo laiką. Tačiau nustatant šį laiką privalu atsižvelgti ir į e, klimato sąlygas, ir į kai kurios šalies e, geografinius ypatumus. Pavyzdžiui, gabenti gyvūnus uh, E, vasarą dienos metu vidurį Graikijos būtų tikra beprotybė. Todėl gyvūnus turi būti leisti gabenti naktį. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie teisės aktus, e, kalbame apie gan naują reglamentą dėl gyvūnų vežimo, kadangi jis įsigaliojo tik tai 2007 m. sausio 1 dieną. Na ir mes tikėjomės, kad visi pradės taikyti tą, tą, tą reglamentą nuo pat jo įsigaliojimo pirmosios dienos. Ir aišku, kažin ar taip realiai yra ir dėl to valstybės narės ir na, operatoriai turi pasi... ir veikėjai šioje rinkoje turi pasistengti. Ir aš norėčiau padėkoti Nilui Perišui Žemės ūkio komiteto pirmininkui, kuris iškėlė šį klausimą. Turime pažiūrėti, reglamentas veikia ir ar jis yra įgyvendinimas, nes mums tikrai rūpi, kaip gyvūnai yra vežiami Europos Sąjungoje. Airijoje, kur galvijų skaičius yra didžiulis, tikrai buvo padirbėta gan daug, kad nuo pirmosios dienos būtų įdėktas šis reglamentas tame sektoriuje ir tie, kurie stebi, kokia yra situacija Žemės ūkio departamentas ir panašiai. Įmonės investavo daug lėšų tam, kad būtų atnaujintas e, transportas, kad būtų įgyvendinti e, reglamento mokymo ir kompetencijų reikalavimai. Žinau, kad šį mėnesį Airijoje vyksta mokymo kursai e, tų transporto priemonių vairuotojams, kurie gabena arklius, vištie, vištas, avis ir keulės. Na ir įdomu, kad reglamentas yra taikomas tik tai gyvūnų vežimui, atsižvelgiant į tai, kaip į ekonominę veiklą. Ir mes ignoruojame uh, E, naminių gyvūnų e, situaciją. Aišku, darome prielaidą, kad e, šeimininkai pasirūpina savo numylėtiniais, tačiau dažnai tie žmonės reikalauja, kad panašios taisyklės yra, ta, būtų taikomos gal, ūk, žemės ūkio srityje. Na ir gyvūnų pervežimo įmonės yra licencijų, gauna, turi gauti licencijas ir turi pritaikyti e, tinkamas sąlygas tam, kad gyvūnai būtų vežami tinkamomis sąlygomis ir atitiktų perkančiųjų reikalavimus. Na ir jeigu sektorius nėra tinkamai reglamentuojamas, tuomet, kažin, ar taisyklių yra laikomasi. Taigi turime pažiūrėti, kas yra tie žmonės, kurie nesilaiko taisyklių, kaip juos surasti ir e, išmesti iš šio verslo. Na ir problema kyla įgyvendinant šią, šį reglamentą dėl to, kad daugelis valstybių, kaip kad Airija, turi gabenti gyvūnus ilgesniais atstumais. Tačiau turime prižiūrėti, kaip vyksta tas gabenimas. Ir aš norėčiau pritarti tiems, kurie nori sumažinti gabenimo laiką, tačiau suprantu, kad gyvūnų gerovė yra prioritetinis klausimas. Na, Ir mes suprantame, kad žmonės, žmonės į gyvūnų žiūri pirmiausia iš ekonominės e, prizmės, tačiau neturime pamiršti ir gyvūnų gerovės. Galbūt taisyklių jau turime per daug, dėl to sektorius sunkiai gali susidoroti su konkurencija. Tačiau na, taikykime tas taisyklės vienodai, o tie, kurių, kurie taisyklių nesilaiko, turi būti išmesti iš sistemos. Dėkoju. Evans. Dėkoju. Pusantros minutės ponui Evans. Ačiū. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti poną Peržą iškėlus šį klausimą, kad ir kokie būtų mūsų nuomonių skirtumai. Ir be to, kad ir ką aš manyčiau apie jo asmens, asmeninės savybės, vis dėlto manau, kad šis klausimas yra labai svarbus. Mums reikia, kad šis reglamentas būtų tinkamai taikomas. Mums reikia, kad jis būtų taikomas visur ir visada. Be abejo, aš, pritariu, ne, aš e, nepritariu kai kuriems kolegoms, kas šiandien kalbėjo. Kai kas sakė, kad e, kartais tenka gabenti gyvūnus e, labai ilgą laiką. Ne, nebūtinai. Ir ponia Alesteri, Aš manau, kad žemės ūkio sektorius turėtų pas savęs paklausti, ką jis veikia. Mes esam civilizuota visuomenė, todėl mes turime suvokti, kad pati mintis gabenti gyvūnus ilgais atstumais ir po to juos kažkur skersti yra tiesiog ne, nežmoniška ir necivilizuota. Pagalvokite apie tai, apie šių gyvūnų dehidraciją, apie jų kančias. Kaip mūsų kolegos e, iš Airijos gali teikti, kad gyvūnų gabenimas jūra pagerina jų, nepakingia jų kokybei. Taigi aš manau, kad gyvūnų gabenimas iš vis yra nesąmonė. Todėl aš manau, kad reikia uždrausti vežti gyvūnus, kad ir kokiais atstumais. Kažkas minėjo smulkės ir vidutinės įmonės. Turime paremti šias įmonės, o joms gyvūnų gabenimo uždraudimas būtų labai naudingas. Aš manau, kad mums reikia uh, labai rimtos įgyvendinimo priežiūros. Ir todėl aš norėčiau paraginti komisiją pasinaudoti visomis įmanomi, įmanomomis priemonėmis, įskaitant ir policijos pareigūnus, tam, kad būtų tinkamai atlikti patikrinimai keliuose ir būtų užtikrinta, kad laikomasi šio reglamento. Pone Hall. Pone komisarė, ar komisija nesvarstė poveikio žmogaus sveikatai, jeigu gyvūnų gerbuvio reglamentas nėra tinkamai taikomas. Kai yra pervežami gyvūnai ilgą atstumą, trūksta na, erdvės ir tai sukelia stresą. Stresas reiškia, kad labiau žmogus yra pažeidžiamas, gali susirgti. Tai pasakytina apie arklius. Moksliniai tyrimai rodo, kad arklių pervežimas priverčia arklius pagaminti daugiau išmatų ir daug e, pervažamų gyvūnų, kurie yra skerdžiami 220 milijonų kasmet Europoje. Tai reiškia, kad rizika dar smargiau išauga susirgti tokią lygą, pasigauti tokių bakterijų kaip salmonella. Taigi, esamų taisyklių įgyvendinimas ir tas stresas, kurį patiria arkliai per ilgus, ilgas keliones, netgi jeigu yra sustojama, remiantis moksliniais tyrimais, E, turime na, iš tiesų apriboti tų kelionių ilgį, tai būtų gyvūnų. E, tą padaryti turime gyvūnų gerbuvio labui. Ponas Putkanskis, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponės ir ponai. Na, aišku, problemos susijusios su gyvūnų gabenimu yra svarbios ir gerai, kad ir vėl vyko ši diskusija tačiau neturėtume pamiršti, kad renglami, e, rengdami reglamentus, kuriuos sudėtingai gyvendinti, mes elgiamės neveiksmingai. Na gerai, kad šioje diskusijoje kalbame ir apie arklių gabenimą. Na man tai svarbu ne vien tik todėl, kad esu arklių augintojas, bet dar ir todėl, kad e, tikrai nesilaikoma standartų. Nes e, Gal arkliai visuomet ir supranta žmonės, bet ne visada mes suprantame žmonės. Žm... Arkliai pasikliauna žmonėmis, arkliai gali greitai susirgti. Ir arklys negali vykti į veterinarinę kliniką be savo savininko. Ir jam yra svarbu, kad viso gydimo metu savininkas būtų šalis, nes arklys nepasikliauna veterinaru, jam reikalingas jo paties savininkas. Aš manau, kad visą tai paaiškina, kad svarbu pasirūpinti, jo gyvūnai nekentėtų. Ir mes, žmonės, turime suprasti, kad sergantis gyvūnai ir gyvūnai, kurie nepasitikė žmonėmis aplinkais, jie elgsis agresyviai. Bet jeigu gyvūnų savininkai, jų draugai, taip sakant, bus su jais, tai gyvūnai elgsis kitaip. Ir manau, kad tai e, e svarbu tam, kad tinkamai elgtumės su gyvūnais. Oi, ponė Dilangė, trim minutės. Pone pirmininkė, na, šiuose rūmose ir vėl kalbame apie gyvūnų gabenimą ir apie išvadas, iš kurias galima padaryti. Tai yra Pirmiausia tai, jog dabartiniai teisės aktai gerokai atsilieka nuo Europos parlamento ambicijų, kaip tai buvo nustatyta mano draugo Marko pranešime, kad yra skirtumų tarp to, kaip, kam gyvūnai yra skirti ir kaip jie gabenami. Kitas dalykas, kad mes galime panaudoti naujas technologijas, GPS ir panašiai, palidovinės technologijas, bet jų nepakanka. Na ir trečias dalykas tai yra, kad kontrolė išlieka Achilo kulnu taikant šį teisės aktą, nes kontrolė yra pernelyg ribota ir pernelyg um, nacionalinio pobūdžio. Todėl labai svarbu, kad būtų nustatytos naujos taisyklės tvarka, tai taikoma tarp, tarp valstybiniam gyvūnų gabenimui. Be to, norėtųsi, kad e, biudžete būtų numatyta daugiau lėšų gerinimui šios rytyje. Komisija atsisakė tai padaryti. Komisija dabar kalba apie nacionalinės ataskaitas, kurias komisija tikrins. Norėčiau paklausti, ar nebūtų geriau, jei komisija dabar pasirūpintų spontaniškai vykdomomis europinėmis kontrolėmis, kurias atliktų europiniai inspektoriai, nes tokiu būdu būt, kontrolės būtų atliekamas geriau, būtų aprūpintos geriau techniškai, taip pat būtų labiau pritaikytos specifinėms gyvūnų rušims. Taip pat manau, kad galėtume privalomą tvarką numatyti palidovinį technologijų naudojimą tam, kad, pavyzdžiui, būtų duomenys kaupiami ir juos naudojami centrinėje bazėje. Ir manau, kad yra tam tikrų signalų, kaip pavyzdžiui Austrijoje, e, tarkim, kontrolieris nustato, kad daug e, tuščių automobilių vykstų Lenkiją ir toliau rytus, bet jie grįž, bet jie niekuomet negrįžta su gyvūnais, tai tuomet austrų kontrolierius galėtų pasitelkęs atitinkamą duomenų bazę nustatyti, kad dėl griežtesnių kontrolės reikalavimų Austrijoje, vežiai tiesiog jie apvažiuoja. Ateityje tam reikėtų nustaty, užkirsti kelią. Kitas dalykas Tai e, veterinarinė pakri, pa, patikra dažnai veterinarinės patikros apkrova yra tokia didelė, kad jos tampa tiesiog visiškai e, automatizuotomis. Ir tarkim, jeigu e, kartais nustatomi planai, bet jeigu, pavyzdžiui, gabenimui, arklių gabenimui nustatyta, kad 500 km jūs reikės gabinti, bet yra 2,5 valandos matytas tai, kad tie arkliai važiuoja Ferrariais. Kitas dalykas yra šunų gabenimas. Čia jaunų, jauni šuniukai dažnai gabenimi pardavimo į kitas šalis ir juos taip pat reikia tinkamai gabenti. Čia trūksta taisyklių. Un minuto. On... Elizabeth uh, Lin. Aš kalbėsiu apie uh, arklių gabenimą. ES taisyklės skirtos tam, kad apsaugotų arklius gabenant juos ilgais atstumais. Labai dažnai taip gabenant arklius, arkliai labai kenčia ir su jais elgiamasi nežmoniškai. Kartais jie gabenami tokiose vietose, kur temperatūra yra didesnė nei 40 laipsnių. Kartais gabenami tūkstančius e, mylių be vandens ir maisto. Ar komisija turi kokios nors informacijos apie tai, kiek e, bylų buvo iškelta dėl reglamento numeris 1.2005 pažeidimų nuo 2007 metų, kai įsigaliojo šis dokumentas. Europos sąjungos e, taisyklės dėl e, geografinės vietos nustatymo, paldominės geografinės vietos nustatymo sistemos naudojimo atliekant patikrinimus turėtų įsigalioti kuo skubiau. Ar jums žinoma, kada tai bus padaryta? Ir e, ar e, komisija turi informacijos apie tai, kaip šis reglamentas yra gyvenimas visoje Europos Sąjungoje? Norėčiau konkrečių atsakymų šios klausimus. Ponas Dauveris. Pone pirmininkė, man labai malonu yra kalbėti šiuo svarbiu klausimu šį rytą. Aš norėčiau pabrėžti, kad Gyvūnų gabenimas, gyvų gyvūnų gabenimas yra itin svarbus šiaurės rytų uh, Airijoje, uh, ang, šiaurės vakarų Anglijoje, atsiprašau. Mums uh, labai rūpi, kaip yra gabenami gyvūnai ir kaip jie yra skerdžiami. Ir kas su jais uh, daroma po uh, skerdimo. Šiaurės e, vakarų Anglijoje mes turime daug, ar, daug arklių, daug uh, kitų gyvulių. Ir galiu Jums pasakyti, kad per visas mano darbą Europos parlamente, tai yra per pastaruosius 18 metų, aš nuolatos girdėjau iš savo rinkėjų, uh, kad tai yra labai opi problema. Ir padėtis e, dėja nepagerėjo per pastaruosius 20 metų. Todėl džiaugiuosi, kad šis klausimas buvo iškeltas ir yra svarstamas šiandien. Šis reglamentas įsigaliojo 2007 metais ir šiandien aš galiu pasakyti, kad mes vėluojame, mes tinkamai netaikome šio reglamento. Ir todėl norėčiau paprašyti komisijos dar kartą svarstyti, ar nereikėtų e, dažniau naudoti palidovinių sistemų atliekant e, patikrinimus. Tačiau leiskite atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Nepaisant to, kad šis, šiame reglamente yra labai daug gerų dalykų, tam tikros nuostatos susijusios su gyvūnų sveikatos būklė, prieš gabenimą, e, gabenimui skirt, skirta vieta, gabenimo e, sąlygos ir įpročiai yra dalykai, kurių jokia palidovinė sistema nesugebės patikrinti ir nustatyti. Mums reikia gyvų inspek inspektorių, kurie nuvyktų į vietą ir visą tai tinkamai deramai patikrintų. Mums reikia gerinti šio reglamento įgyvendinimą ir kuo skubiau tai darysime, tuo geriau. Labai apmaudu, kad per paskutinėsias savo gyvenimo dienas gyvūnai turi baisiai kentėti. Gyvūnai vart, gyvūnai rūpi vartotojams ir todėl jei vartotojai matys, kad mes žmogiškai elgiamės su gyvūnais, jie neprieštaraus tam, kad už juos reikės mokėti didesnę kainą. Palavras. Dėkoju ponui Doveriui. Dabar kviečiu poną Pojamų. Vieną minutę. Pone pirmininkė, gerbiamas komisarė, dėkoju ponui Neilui Perui šią diskusiją. Ji tikrai labai svarbi Ir svarbu užtikrinti tinkamą gyvūnų apsaugą gabenimo metu. Komiti, komisija turėtų pasirūpinti, jog atitinkamo reglamento nuostatos visoje Europoje būtų suderintai taikomos. ES yra griežtai suformuoluota gyvūnų gabenimo tvarka, tačiau dažnai nustatomi pažeidimai Na ir dabartinės nuostatas, be kita ko, ir numatytos išimtis yra pakankamas, jeigu būtų uh, atliekama tinkama kva, kontrolė ir jeigu būtų pasirūpinta, kad uh, bus tinkamos transporto priemonės, bus uh, e, vedinimas juose, bus girdomi, maitinami gyvūnai, palidovinės technologijas reikia panaudoti. Uh, Na ir manau, svarbiausia yra tinkamai taikyti gyvūnų apsaugos tvarką visų ES, nerengiant papildomų naujų statymų. Dėkuoju kolegai. Na ir dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų raundą. Na ir kadangi e, yra numatytas tik penk, penkios minutės, o nori pasisakyti septyni, tai suteiksiu žodį septyniems kolegoms, nes tai buvo jau padaryti anksčiau ir um, prašyčiau pasikinti trumpai. Pirmiausia, kolegė Šehuber, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbimi kolegos bendryje bendradarbiaus ir veiks tinkami, tik tuomet jie visi laikysis nuostatų ir įstatymų. Ir žemės ūkis yra prioritetinės rytis ir todėl labai svarbu, kad gyvūnai būtų, būtų gavenami taip, kad gyvūnai būtų skerdžiami kuo mažesnis streso sąlygomis kad e, po to nebūtų streso hormonų jumisoje. Ir reikia parodyti pirštų į tas baltas varnas e, žemės ūkyje ir tarp vežėjų, nes kitaip suprastėja visa žemų ūkio reputacija. Na, aš tikiuosi, kad e, situacija bus aiškesnė ir viskas remsis tinkamų mokslinių pagrindų. Pone komisarė, aš norėčiau, kad ir trečiųjų šalių importuotojai būtų baudžiami, jeigu jie nesilaikys bendrijos nustatytų e, taisyklių. Ponas Korbit. Ačiū. Aš manau, kad šios diskusijos parodė, kad yra tikrai labai nemažai abejonių dėl to, ar šie teisės aktai tinkamai yra įgyvendinami, ar jie pasiteisina visose valstybėse narėse. Ir taip pat, ar įmanoma juos tinkamai įgyvendinti Ar yra galimybių tą padaryti, kai egzistuoja tartautinis gyvūnų vežimas? Aš manau, kad mums reiks pažiūrėti, ar nereikia grįžti prie griežto 8 valandų kelionės laiko be jokių išlygų. Na, nebent gabenimu laivais Airijai, bet priešingų atveju jokių kitokių išlygų. Kolegoms tikriausiai bus įdomu žinoti, kad yra naujas tinklapis, kuriame yra vedama kampanija būtent šiais tikslais www.8valandos.eu. 8 yra skaičius, ne žodis. Daug kas, kai, daug kas, kas klausėsi šių diskusijų, tikriausiai norės e, atsiversti tą tinklapį ir pasiskaityti. Ačiū. Ponas Šūts. Viena minutė. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, mes kalbėjome apie tai, kad reikia būti humanit humanitarais ir kad svarbu yra tinkamos vežimo sąlygos gyvūnams. Ir aš manau, kad diskusijos eina tinkama linkme, jos buvo labai reikalingos ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai kokį dalyką. Nors žengėme teisingą linkme, vis tiek neturime sukurti papildomų dirbtinų sąlygų, reikalavimų e, ūkininkams. Turime vengti tokios situacijos. Aš kreipiuosi į komisiją ir visus mus kad na, pasirūpintumėme, kad projektas būtų racionalus, tinkamas, tačiau jis negali būti perdėm sunkus. Taip pat manau, kad mes, jeigu visi taip griežtai pasisakome apie šios sąlygas, kad jos yra labai svarbios ir reikšmingos, taigi aš norėčiau į mus visus kreiptis su prašymu na, nesielgtis tomis taisyklėmis atsainiai ir aš manau, kad tos taisyklės bus vienodai taukomos visose valstybėse narėse. Dabar žodis suteikiamas ponui Dimitrijui. Pone komisarė, pirmininkė mėly kolegos. Ypatingas dėmesys šioje srityje turi būti skiriamas tiems gyvūnams, kurie yra uh, naudojami mokslinių tyrimų tikslais, eksperimentų tikslais. ES buvo, ta, buvo lyderė keliant e, tokių gyvūnų sąlygos, e, sąlygų problemas. Tačiau mes sužinojome, kad 250 milijonų gyvūnų vis tiek yra naudojama eksperimentams. Daugiau kaip 12 milijonų buvo, nužudoma, buvo nužudyta ES laboratorijose. Aš manau, kad e, gyvūnų gerovė turėtų būti prioritetas Europos Sąjungoje, turi būti tink, rengiami tinkami mokymai vežėjams Ir taip pat, aišku, reikia pasirūpinti, kad būtų laikomasi tarptautinių teisės aktų, kad būtų vengiamas, būtų vengiamas žiaurus elgesys su gyvūnais. Mulțumesc, domnule. Pane Petra. Comisar, dragi colegi, noile state membre, și mă, mă voi referi în mod concret la țara mea, la România, au nevoie, așa cum s-a spus deja. Gerbimi kolegos, naujosios valstybės narės, pavyzdžiui, Rumunija, turėtų pagerinti savo e, kontrolės e, institucijų pajėgumus, kad jos galėtų tinkamiau kontroliuoti gyvūnų gabenimą. Pavyzdžiui, mūsų atitinkamams valdžios institucijoms sunku įgyvendinti reglamento reikalams, pažiūrėjau, nepasitelkiant policijos, nes trūksta pajėgumų. Be to, pabaigai pasakysiu štai, kad reikėtų pagalvoti, kaip jau minėjau apie kontrolės pajėgumus ir apie tinkamų ataskaitų teikimą. Dėkoju. Aš manau, kad transporto priemonių kokybė ir vairuotojo įgūdžiai ko gero yra svarbesnis faktorius nei e, gabenimo atstumas. Labai dažnai gyvūnai gabenami yra e, tokiais greičiais, kurių jie negali e, pakesti ir netinkamomis sąlygomis. Galima jos būtų gabenti kur kas didesniai atstumais, tačiau tik tuo atveju, jeigu jos būtų skirta priekaboje pakankamai vietos. Kai kurios valstybės narės ignoruoja arba e, ir kartais, kartais daro tai sąmoningai šį reglamentą. Komisarė, kokios šalis nepatikė savo ataskaitų, ar šios ataskaitos bus paskeltos e, internete ir ar jūs svarstėte galimybę pradėti e, teisės aktų netaikymo procedūrą kai kuriams valstybėms narėms? Ponas Sikerskis, paskutinis kalbėtojas. Dėkoju. ES labai daug dėmesio skiria e, tinkamam gyvūnų gyvenimui, nuo pat jų gimimo iki e, skerdimo akimirkos. Ir netgi pažiūrėję į e, mėsą mes galime nustatyti, kaip gyveno, kokiamis sąlygomis gyveno gyvūnas. Štai kodėl turime griežtai gyvendyti šį reglamentą. Gabenant gyvūnus ilgais atstumais, būtina taikyti visas šiame reglamente numatytas sąlygas. Turime galvoti ir apie tai, kaip veiksmingiau galėtumėme įgyvendinti šį reglamentą valstybėse narise kartu nepamirždami, kad būtent vartotojas galiausiai moka už e, gyvūnų gabenimo sąlygų gerinimą. Žemės ūkio komiteto pirmininkas Neilas Perišas labai trumpai nori pasakyti. Labai trumpai, tikrai esu klausimo autoris ir norėčiau pasakyti šį beitą komisarui prieš jo apibendrinimo žodžius. Trys klausimai jam buvo iškelti, jis atsakė į pirmą iš jų, pasakė, kad yra valstybių narių, kurios nėra pateikusios ataskaitų. Na, o aš norėčiau štai kokį klausimą užduoti. Ar komisija jau atliko preliminarią ataskaitų analizę apie tai, kas vyksta, ir ar komisija pateiks ataskaitą apie reglamentą ateityje, nes man to reikia tikrai labai skubiai ir taip pat reikalinga geriausia praktika nes daug valstybių puikiai atlieka darbą, kitos valstybės atsilieka ir labai svarbu būtų parengti geros praktikos analizę ir kuomet ta analizė bus pateikta. Dėkoju, baigiame diskusijas. Tačiau pabaigai dar pakviesiu komisarą. Prašau, ponė Špidla, žodis jums. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Romėnų teisėje apie gyvūnus štai kas buvo pasakyta. Gyvūnas yra daiktas. Taip pat yra ir karinių taisyklių, buvo karinių taisyklių, kur teigiama, kad vežimo tikslais į vieną konteinerį galima patalpinti 8 e, arklius ar 58 žmonės. Taigi civilizacijai evoliucionuojant, mes pradėjome mąstyti apie tai, kad yra daug sąlyčio taškų tarp gyvūno ir žmogaus, daugiau negu kad tarp gyvūno ir daikto. Ir galiausiai mes padarėme išvadą, kad gyvūnas nėra jokių būdų daiktas. Tai yra gyvas, kvepuojantis padaras. Labai svarbus padaras, kuris irgi turi savo teisių. Apie tai mes kalbame reglamento taisyklėse. Ir aš manau, kad saugiai galime pasakyti, kad europiniai standartai šioje srityje yra numatyti ir jie reiškia civilizacijos pažangą. Kita vertus, iš diskusijų pamatėme, kad tos taisyklės nėra griežtai taikomos ir yra daug dar tobulintinų dalykų. Komisija visiškai tam pritarė. Savo darbe komisija sieks pagerinti sistemą, pagerinti tikrinimus, situacijos stebėsenos mechanizmus. Tuo pat metu mes rengiame naują reglamentą, į kurį bus atsižvelgiama į naujausius e, mokslinius duomenis iš įvairių sričių. Nes dar viena peršasi štai kokia išvada. Problema yra gan sudėtinga, kompleksiška ir tai nėra tikrai paprastas klausimas susijęs tik tai su keliais aspektais. Ir kad viskas jau yra padaryta. Ne, jokių būdų taip nėra. Diskusijos rodo, kad gyvūnų apsaugos savoka ypatingai žemės ūkio paskirties gyvūnų apsaugos savoka. Tikrai neprieštarauja vartotojų apsaugos savokai. Nes na, gyvūnais reikia pasirūpinti net ir tuo atveju, jeigu tai absoliučiai neturi jokios įtakos vartotojų gerbuvių. Tai yra tiesiog etikos klausimas. Na, o dabar pabandysiu atsakyti į kai kuriuos konkrečius klausimus kurių buvo nemažai. Taip tiesa, mes galėsime detaliau atsakyti į iškeltus klausimus vėliau, tačiau norėčiau visgi paliesti keletą iškeltų klausimų. Pirmiausia, dėl to, kurios valstybės nėra pateikusios ataskaitų, tą informaciją aš jau pateikiau įžanginėje kalboje, kada, bet kadangi tas klausimas toks svarbus, dar kartą pakar, pakartosiu. Kipras, Lietuva, Malta, Bulgarija ir Luksemburgas. Taigi Airija yra pateikusi ataskaitą ir yra atlikusi savo pareigą. Diskusijose girdėjome iškeltus klausimus dėl informacijos prieinamumo. Teoriškai yra įmanoma skelbti nacionalinės ataskaitas. Reglamente yra numatyta, kad valstybės narės gali turėti konfidencialumo teisių, tačiau ne viena valstybė tą teisę nepasinaudojo. Todėl komisija e, klausė valstybės narės, ar ji norėtų informaciją laikyti konfidencialią, jeigu ne, tuomet ataskaita gali būti skelbiama viešai. Ir prieinama gali būti. Ir aišku, tai galėtų būti ir tolesnių diskusijų tema. E, kasmetis, metinės ataskaitos yra analizuojamos komisijos ekspertų taip pat yra gaunamos inspektorių darbo išvados, dirbančių vietoje. Ir tokiu būdu bendrai yra stebi, stebimas reglamento įgyvendinimas ir kaip yra mm, pritaikomas teisinis pagrindas. Dabar dėl tolesnių poslinkių, dėl direktyvos pasiūlymų. Komisija rengia tolesnius pasiūlymus, bando pritaikyti naujausius mokslinius duomenis. Taip pat buvo klausimas dėl to, kiek buvo bylų iškelta. Dvi yra tokios bylos, kurios šiuo metu yra svarstomos. Du ar trys nusiskundimai, skundai buvo gauti Andalūzijoje, e, Ispanijoje, dėl Andalūzijos Ispanijos ir šešios valstybės narės buvo tikrinamos 2008 metais. Taigi tiek informacijos, tiek skaičių susijusių su iškeltais klausimais. Dar kartą noriu padėkoti už labai kompleksiškas įkvepiančias diskusijas, kurios aiškiai parodė, kad komisijos pozicija Europos parlamento nuomonė yra labai artimos. Ir tai yra geras signalas ateičiai, mano manimu, šioje labai jautrioje srityje. Dėkoju. Gracias, komisario. Queda cerrado el debate. Dėkoju komisijos nariui. Taigi, baigime svarstyti šį darbo atvarkės klausimą, periname prie kito. Tai yra prie žodinių klausimų komisijai. Šį klausimą pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas ponas Nilas Perišas. Klausimas yra susijęs su Viduržmio jūros regiono mytyba. Su ta mytyba. Uh,